Nuestro país tiene fronteras con los Países Bajos, Francia y Alemania. Es porque tenemos tres idiomas oficiales. Eso nos convierte en una comunidad poliglota. Moreover, we take up an important place in the European Union as we are one of the founder countries, and our capital city, Brussels, is also Europe's capital. Herman Van Rompuy, a former Belgian minister, is the actual president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 Labas rytas visi. Mano vardas Viktorija, o čia yra Tracy ir mes šiandien pristatom mūsų mokyklą Adamstown Community College iš Dublino, Airijos. Iš mūsų mokyklos atvyko 24 moksleiviai su 12 kitokių kalbų. Parodyti, kiek kalbų atvyko iš mūsų mokyklos, aš kalbu lietuviškai, o Tracy kalbėjęs prancūziškai. Adamstown Community College randasi Dubline. Tai yra nauja mokykla, kuri buvo pas, pristatyta tik prieš keturis metus. Mes dabar tik turime 525 moksleivių iš 39 kitokių šalių, bet paskui tai padidės iš 740 moksleivių. Dans notre école, ACC en bref, c'est une école mixée. Nous, prend, nous préparons dans, dans le moment deux, deux examens, le brevet et le bac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 we should be united especially in this time of crisis. thank you all. have a very pleasant day. merci beaucoup. Nous nous rendons en Roumanie. Merci d'accueillir Madalina. Merci.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 um, but I'm quite sure that there are countries within the European Union uh, in which human rights violations occur. Um, and how far does the European Union try to solve this problem? Um, ja, vielen Dank für die sehr aktuelle Frage. Ähm, du hast recht. Ähm, die Achtung der Menschenrechte